Pradėkime darbą, kad apsvarstytume keletą darbo tarkės punktų, kol pas mus atvyks komisijos narė. Visų pirma, informuoju Jūs apie vertimą. Yra vertimas visomis kalbomis, išskyrus maltiečių, kroatų, latvių ir rumunų. Toliau ataskaita apie Empel komiteto delegacijos vizitą į Komo Torino E, įvykusi spalio pabaigoje. Ataskaita yra tarp e, posėdžio dokumentų. Trečias. Ataskaita apie vykstančias tarp institucinės dėrybas. Ponas Kosa norėjo trumpai pristatyti šį klausimą. Prašau, žodis jums. Manau, kad mūsų padėtis, e, dabar susidariusi padėtis yra specifinė, atsiprašau kolegų, nes turėjau šią ataskaitą jau praeitą savaitę, tačiau kadangi mano lėktuvas vėlavo, noriu ją pristatyti dabar. Noriu pristatyti įvykusias diskusijas dėl e, direktyvos dėl prieigos. Kaip žinote, 2015 komisija parengė pasiūlymą ir prireikė trejų metų e, užbaigti tarp institucinės dėrybas su taryba. Anot e, naujausios informacijos, kurią turiu, praėjusią savaitę, atsiprašau, kitą savaitę, gruodžio 19-ąją, koreperų posėdis priims sprendimą šiuo klausimu. Tikriausiai jie nuspręs paremti pasiūlymą parlamente, imko komitete, balsavimas numatytas sausio 21-ąją, o kovo mėnesį klausimas bus svarstamas plenarnėje sesijoje. E, keturi svarbiausi dalykai ko pasiekta. Bet dar noriu perspėti, kad e, galutinio teksto nėra, nes jis dar derinamas. Direktyva suteiks galimybę ir paslaugų teikėjams ir gamintojams eksportuoti gaminius ir paslaugas. Ir tokiu būdu vartotojai su negale turės e, didesnį paslaugų ir gaminių pasirinkimą. Labai svarbus yra, labai svarbi yra paslaugų apibriešis, tai apima paslaugų terminalus e, e, viešajam transporto sektoriuje, taip pat mokėjimo terminalus, e, mytybos sektorių, galimybę užsisakyti paslaugas internete, taip pat e, pagalbos linijos numeris 112 ir tokio, tokio tokios pagalbos telefono linijos e, atidarimas yra prievalė visose valstybėse narėse. Dėl e, integruotų paslaugų, inte, integruotos aplinkos vyko labai intensyvios diskusijos ir galiausiai taryba sutiko patvirtinti laisvanorišką požiūrį. Matau, kad jau komisijos narė atėjo. Komisijos, komisija turės įvertinti padėtį kiekvienoje valstybėje narėje ir pa, parengti ataskaitą apie tą savanorišką požiūrį. Manau, kad per po trijų metų darbo mums pavyko parengti subalansuotą tekstą ir socialinės ryties ir ekonominių požiūrių, tai e, svarbus žingsnis priekin. Kai kuriuose srityse norėjome, norėjome siekti daugiau, bet norėjome dėrybas užbaigti, kad prasidėtų teisės akto įgyvendinimas ir nenorėdami atidėlioti, pritarėme kai kuriems aspektams, nors ir būtume norėję pasiekti daugiau. Ačiū, ponė Kosa. Mes visi suprantame, kad vyksta ir daugybė kitų tarp institucinių dėrybų kitais klausimais, artėjant šio parlamento kadencijos pabaigai ir žinoma, prie tų klausimų dar grįšim, bet galbūt ne šiandien. Dėl kitų ataskaitų apie vykstančias dėrybas. Svarbiausia, kad išbaigtume darbą dėl kiek įmanoma didesnio skaičiaus e, temų. Pone Kaza, norite kažką pasakyti? Ne? Gerai. Jei ne, tuomet. E, kitas arba tarkės punktas įvykusio posėdžio, įvykusių posėdžių protokolų tvirtinimas. Ir Malonu pasisveikinti su jumis čia, ponė Tyson. Tarp mūsų susiklostė tikrai geri santykiai ir kiekvieną kartą jūs atvyksate pas mūsų komitetą. Kai tik pakviečiame, noriu pasisveikinti su jumis ir žinau, kad jūs pristatysite metinę augimo ataskaitą 2019 metų pasidalinsite savo pastebėjimais ir žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, už jūsų malonius žodžius. Labas rytas, gerbiami parlamento nariai. Man džiugu pristatyti jums ir aptarti 2019 apžvalgą. Prasideda naujas semestras. Kalb... Aptarsime augimo apžvalgą ir užimtumo ataskaitos projektą. Europa išgyvena ekonomikos augimo laikotarpį. Kai kas sako tvirto ekonomikos augimo. Ir jau šeštus metus iš eilės vyksta augimas ir ekspansija. E, prasidėjo realioji konvergencija, atsinaujino realioji konvergencija ypač tose šalise, kur BVP vienam gyventojui yra mažesnis. Matome, kad ir užimtumas pasiekė rekordinį lygį. Daugiau nei 239 tūkstančiai asmenų įgyjo darbą ir užimtumas dabar sudaro 73 procentus. Mes e, beveik priartėjome prie 2020 strategijos užimtumo tikslo 75 procentų. Kiti situacija kitose srityse, socialinėje srityje, e, su skurdu susiduriančių asmenų arba e, ant skurdo ribos gyvenančių asmenų dabar yra mažiau ir praėjusiais metais 5 milijon, 5 milijonams žmonių pavyko išbristi iš, surgo, iš skurdo ir rizikos, kad jie e, susidurs su socialinė atskirtimi. E, Galiausiai e, konstatuojame, kad mes, ir čia neperdėdu, mes pasiekėme pažangos įgyvendindami 2020 strategijos tikslų, ko, ko, bandant e, pasiekti, kad žmonės ne, negyventų ant skurdo ribos. Tai svarbu ir tokios pat tendencijos tęsiasi, kaip matome, ir šiais metais. Toliau socialinės ir ties pasiekimų lentelė, žinote, kas tai yra. Uh, Tai lentelė, kuri e, rengiama pagal Europos socialinių teisių ramsti. Ir praeisiais metais į e, semestro apžvalgą ji jau buvo įtraukta. Ir šis, šį kartą parengta nauja užimtumo lentelė, ji yra jau užpildyta. E, praeisiais metais buvo tik tai pagal 12 kriterijų parengta lentelė, o šiemet jau pagal 14. Socialinių pasiekimų lentelėje konstatuojama, kad pagal visus, pagal 13 tikslų pasiekta pažangos. Vienintelė e, išimtis tai socialinės išmokos mažinant skurdą. Tai susijęs su stabilizavimo siekiu e, ekonomikos kontekste. Tačiau ataskaitoje aiškiai konstatuojama, kad kelioms šalims dar išlieka nemažai iššūkių įvairiausiose srityse augimas atneša naudos ne, visiems, ne visoms šalims ir ne visiems piliečiam vienodai. Kai kurios šalis dar susiduria su dideliu nedarbu ir dideliu skurdo lygiu. Kai kuriuose šalise pajamos dar yra mažesnės į 2008 metais. Yra netoligumas. Pavyzdžiui, atlyginimas yra, atlyginimai yra ypač žemi už nekvalifikuotą darbą ir atlyginimai žemi darbuotojų grupėje, kurie yra iš ne ES šalių. Socialinė atskirtis ir toliau išlieka rimtų iššūkių, ypač asmenims ir vaikams su negale. Tai taip pat susijęs su ilgalaikiais iššūkiais apimančiais technologijų sklaidą, skaitmeninimą, kovą su klimato kaita, globalizacija, senėjimu visuomenės ir visa tai re, e, reikalauja veiksmų, kad siektume konvergencijos. Metinė augimo apžvalga akcentuoja viešųjų finansų tvarumo aspektą, ypač šalise, kurio, kurių įsiskolinimas valstybės skola yra didelė. Apie tai taip pat reiktų kalbėti apie rizikos veiksnius susijusius su geopolitinė, e, geopolitinės nežinios situacija bei e, konkrečiu būsimų breksito poveikiu. Ir čia šiame etape, kuomet reikia papildomų pastangų gyvendinant reformas, atrodo, kad lėtėja kai kurių reformų įgyvendinimas. Metinėje augimo apžvalgoje taip pat konstatuojama nacionalinių reformų svarba, didinant produktivumą, e, taip pat įtraukumą bei institucijų darbo kokybę. Gerbiami nariai, kaip žinote, metinės augimo apžvalgos vaidmuo numatyti socialinius ir ekonominius prioritetus kitiems metams. Mes manome, kad turime didinti atsparumą busimiems sukretimams ateityje, pasiekti, kad augimas būtų įtraukus ir šioje metinėje augimo apžvalgoje valstybės yra raginamos e, suintensyvinti pastangas gyvendinti reformas ir investuoti į makroekonominės reformas ir tinkamą fiskalinę politiką. Investicijos vaidina svarbiausią vaidmenį siekiant tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo. Žinoma, investicijos apima ne tik investicijas į infrastruktūrą, bet ir, kas nesvarbiau, investicijas į žmonės. Dabartinėme kontekste pas, girdisi raginimų e, socialinio e, ramščio e, aspektus paversti realiją, pra, praktinių dalykų nacionaliniu mastu. Todėl svarbu stiprinti socialinį ir ekonominį atsparumą, ypač eurozonos. Dėl šios priežasties pasiūlymai ir rekomendacijos eurozonos šalims įtrauktos į semestro pasiūlymus ragina valstybės narės tarp būtinų veiksmų, imtis veiksmų, kad e, padidintų savo ekonominį atsparumą ir siektų augimo, taip pat konvergencijos ir sumažintų skirtumus tarp regionų. Pasiūlymą raginama imtis priemonių, už, užtikrinant geresnį rinkos veikimą, skatinti investicijas į įgūdžius ir, užka, ir užtikrinti socialinės apsaugos sistemas. Ir šiame kontekste komisija e, rengėsi stiprinti sąsajas tarp Europos semestro ir finansavimo iš Europos fondų. Ypač šiame semestre daugiausia dėmesio skirsime investicinių poreikių vertinimui E, skatinsime susitarimus dėl programų 20-27 metų laikotarpyje. Komisijos ataskaitos išvados e, bus e, mm, informacinių pagrindų komisijai renkiant ateityje veiksmų programas. Galiausiai noriu pasveikinti Graikiją šiame semestro cikle. Graikija visapusiškai grįžo integruota į šį procesą ir Komisija parengė ataskaitą apie Graikiją lygiai taip pat kaip ir apie visas kitas valstybės. E, nu, nutraukta Graikijai e, skirta pagalbos programą šių metų rūpiučio mėnesį ir Graikijos apžvalgos ataskaita bus rengiama kas tris mėnesius. Žinome, kad Graikija vis dar pa, e, gyvena uh, E, patirtos krizės, e, atsigaudama po patirtos krizės, bet padėtis šalies darbo rinkoje yra gera ir socialinė padėtis nuolatos gerėja. Ir tai, dėl to tikrai džiaugiamės. Dar noriu pasakyti kai ką apie Graikiją. Nes apie tai kalbėta MPL komiteto diskusijose. Ataskaito atskleidė, kad Graikijoje yra reikalingos fiskalinės erdvės, kad e, būtų galima atsisakyti kai kurių priemonių, kurios buvo taikomos po krizės. Ir tai e, susijęs su pensininkų padėtimi, pensininkų pajamomis ir skurdo lygiu. Galime vienam, milijoną, vienam milijonui pensininkų E, padėtis yra dabar geresnė, perspektyvos geresnės, nes nebėra būtinybės mažinti jų pensijų. Užbaigdama komisija mano, kad dabartinėme Dabartinėje ekonominėje situacijoje valstybėms narėms atsiveria galimybė sustiprinti reformas, e, padėti pagrindą įtraukiam ir nuosekliam augimui, e, tinkamai įtraukti socialinius partnerius, pilietinę visuomenę. Nes visi žinome, kad tai padės valstybėms parengti tinkamus politinius sprendimus, bei taip pat pasijusti joms tikromis šios politikos savininkėmis ir pasiekti teigiamų rezultatų. Ačiū uždėmesi ir dabar lauksiu jūsų minčių apie 2019 semestro pasiūlymų rinkinį ir jeigu turite klausimų, pabandysiu juos atsakyti. Ačiū. Labai ačiū. Daug tikrai pozityvios informacijos. Manau, kad šiame komitete įtin aktualu yra sužinoti, kas vyksta Graikijoje. Ir pradėsim visų pirma nuo koordinatorių pasisakymų, o po to ir kiti nariai galės paprašyti žodžio. Visų pirma, panas Kaza iš EPP, prašau. Morning, Ačiū pirmininkė. Labas rytas, komisarė, kolegos. Bendrai sutinku su komisarė, kad ekonominė visa bendra raida yra pozityvesnė Europoje, tačiau mes matome, kad tas ekonomikos augimas, kuris buvo spartus, dabar lyg ir lėtėja. Todėl labai svarbu yra vykdyti reikalingas reformas dabar, kai ekonominės prielaidos visos dar yra geros socialinės užimtumo politikos rodikliai iš esmės visi išaugo ir viršijo iki krizinį lygį, visgi yra labai daug netoligumų tarp valstybių narių. Džiaugiuosi tuo, kad komisija labai teisingai sukūrė, numatė naujus e, paramos mechanizmus valstybėms narėms, kad būtų galima joms padėti vykdyti struktūrinės reformas. Manau, kad reikėtų dar labiau skatinti žengti šiuo keliu. Dabar mano klausimas dėl jaunimo nedarbo iniciatyvos ir pastarųjų dėrybų dėl biudžeto panašu, kad jaunimo nedarbo iniciatyva išlaikys stiprų statusą tiek 19 metų biudžete, tiek kitoje dokumentinėje finansinėje programoje. Jaunimo garantijos yra vienos, vieni iš pagrindinių um, instrumentų jaunimo nedarbo iniciatyvoje, kaip mes žinome, ir tikrai matome ir rezultatų, tačiau matome, kad yra ir rimtų trūkumų. Kaip komisija ketina stiprinti jaunimo garantijų gyvendinimą, kad daug efektyviau jos būtų panaudotos ir kad būtų geriau pasiekiami ypač tie asmenės, kurie galbūt nėra vertinami kaip labai lengvai darbinamas jaunimas. Ačiū dabar ponė Jangerius, socialdemokratų frakcijos vardu. Uh, Ačiū uh, komisarei norėčiau padėkoti už tai, kad atėjo į mūsų posėdį ir norėčiau pasinaudoti šią galimybę apžvelgti mūsų darbą per šiuos metus. Visų pirma, tikrai noriu pasveikinti Jūs šilčiausiais žodžiais, nes e, pažvelgus į tai, ką mes nuveikėme, tiksliau, ką Jūs nuveikėte, uh, Mm, savo kompetencijos ribose, tai iš tikrųjų Heraklio darbą atlikote, tikrai pasiekėte daug daugiau nei anksčiau prieš jūs dirbę komisarai. Tikrai labai džiugu buvo dirbti su jumis dėl vienodo užmokesčio už vienodą darbą, dėl socialinės politikos koordinavimo ir taip toliau. Aišku, dar yra likę daug neužbaigtų darbų, bet vis tiek labai noriu padėkoti jums už šį darbą. O dabar perėsiu prie šiandienos temos. Eh, eh, de vraag is, zijn we dan klaar en hebben we alle noden en zorgen weggenomen? Nee, natuurlijk. Taigi klausimas, ar esam pasirengę, ar įveikėme visus sunkumus šioje srityje, turint omenyje, kad uh, darbinio asmeninio gyvenimo derinimas nėra dar garantuotas ir iš tikrųjų darbuotojai dar žvelgia į mus, laukdami mūsų stipresnės paramos. Toliau Marija Hacima dėl pranešimo. Ponas Kaza taip pat kalbėjo apie jaunimo nedarbą. Jeigu, pavyzdžiui, tavo vardas Marija Fatima, ar, ar tikrai ir ieškai darbo, kokios tavo galimybės. Taip pat dėl e, Göteborgo 2020 e, e, metų tikslų turėtų būti daugiau dedama pastangų, turėtų būti lengviau pasiekti tų tikslų. Aišku, aš galvoju ir apie pakeitimus rezoliucijai, bet manau, kad būtų naudinga labiau atsižvelgti tas gairias ir metinio augimo apžvalgą. Ir taip pat manau, kad labai svarbu būtų, e, kad perdutumėt visą savo gerą darbą e, kitam asmeniu, kuris perims jūsų postą ir kad tikrai pasakytumėt, ką toliau daryti auch an die Kommissarin, äh, dass sie sich heute hier uns. Dėkuoju, ponia pirmininkė, dėkuoju komisijos nariai <clears throat> už dalyvavimą mūsų posėdėje ir keitimas į nuomonėmis. E, pateikti statistiniai duomenys e, rodo, jog e, dabar nedarbo lygis panašus į tą, kuris buvo prieš krizę. Tačiau jeigu pažvelgtume į Ispanijos padėtį, tai vis dėlto matome, kad padėtis nėra teikianti labai daug optimizmo. Graikijos padėtis taip pat kelia nuogastavimų Prancūzijoje dėl geltonųjų lėmenių protesto akcijų, sustojo reformų procesas ir dėl to iškyla kai kurių problemų įmonėms, tad e, kai kurios prognozijas gali būti peržiūrėtos e, vėliau ir e, dėl breksito, taip, dėl breksito įtakos gali kai kurios tendencijos kisti. Kitaip tariant, lieka daug neužtikrintumo. Norėčiau paklausti, ką Jūs numatote daryti, kad tokiose valstybėse kaip Prancūzija ar Italija reformų procesas nesustotų. Nes Prancūzijoje gali iškilti biudžetinių problemų dėl e, to, kaip prezidentas Makronas bando patenkinti protestuotojų reikalavimus. atlyginimų lygis yra tiesiogiai susijęs su įmonių konkurencingumu. Ir jeigu norime, kad būtų tvarumas šioje srityje, tai reikia, kad e, didėtų ir produktivumas Europoje. Tad e, norėčiau jūsų nuomonės, ką įmanoma padaryti ES didinant konkurencingumą ir ypač eurozonoje. Mes kalbėjome apie jaunimo nedarbą. Norėčiau paklausti, kokių priemonių numatote imtis, kad ilgalaikėje perspektyvoje mažėtų jaunimo nedarbas. Dėkoju, ponas Kalvė Šambon, Alde, frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju. Pone komisijos narė, man labai malonu bendradarbiauti su jumis kadencijos, e, šios kadencijos pabaigoje. Ir e, noriu e, jums pateikti klausimą prancūziškai, kad jūs suprastumėte tiesiogiai, ką aš sakau. Aišku, mes galime džiaugtis dėl to, kad tie sprendimai, kurių buvo imtasi, iš esmės gerina padėtį. Mes puikiai suprantame, kad socialinė sritis yra labai glaudžiai susijusi su ekonomika, e, so, so, socialinių rodiklių lentelė yra puikia idėja ir socialinis semestras taip pat yra puikus dalykas. Ir aš manau, kad čia yra einama tinkama linkme. Jūs e, viską darote teisingai, galbūt galėčiau pakritikuoti tik tai tokius dalykus. Jūs e, pakankamai griežtai pasisakėte Ispanijos padėtį komentuodama, tačiau e, aišku, aš esu iš e, tokios valstybės, kur nedarbas dar pakankamai aukštas, yra Yra, žinoma, gerų rodiklių, tačiau lieka ir tokių, kurie kelia nerimą, bet vis dėlto mes matome, kad neligybė yra didelė ir neligybė didėja. Dėl to kyla socialinių problemų, kurios gali kelti grėsmę mūsų demokratijai. Ir e, tai yra akivaizdu. Jeigu dabar pažvelgtume, kas e, vyksta Europoje, aš e, kalbu kaip Europos pilietis ir kaip ispanas. Europoje matome tokius judėjimus kaip geltonųjų liemenių judėjimus. Tai yra žmonės, kurie reiškia nepasitenkinimą tuo, kaip dabar gyvena visuomenė. E, ir sakykime, kad e, jeigu tokios e, tendencijos tęsis tokiose valstybėse kaip Bulgarija, sakykime, ar, ar, ar kitose valstybėse, tai gali būti labai neigiamų pasiekmių. Mes dabar matome, kad, kaip sakiau, neligybė didėja ir jinai yra didesnė negu prieš krizę. Jūs e, labai teisingai sakėte, kad e, Europos lygmenių turime stiprinti sanglaudą valstybių narių e, lygmenių. Ir e, matome, kad e, įvairūs rodikliai įvairiose valstybėse nėra vienodi, tačiau neligybė vis dar egzistuojanti, socialinė neligybė išlieka problema. Jūs teisingai sakote, kad nuo mokesčių sistemos labai dideliu mastu priklauso tas neligybės e, aspektas. Reikia keisti mokesčių sistemą ir turime būti labai budrus, jeigu norime, kad e, piliečiai suprastų, kad Europa siekia geresnės visuomeninės sąrangos e, Europos platmėje. Ačiū, pana Karvešambu. Nematau GUNGL atstovų. Ar klystų? Ne. Ne. Tada Jean Lambert, žaliųjų vardu, prašom. Thank you, madam. Ačiū, pirmininkė. Norėjau pratesti kolegų jau man rodos, paminėtus kai kuriuos dalykus. Ir, pažiūrėjau, klausimą dėl gyventojų senėjimo, ką komisarė paminėjo, kokia čia yra dabar ta situacija. Mes teisingai akcentuojame jaunimo nedarbo problemą, tačiau yra tas atotrukis su ta situacija, kurie, su, su žmonėmis, kurie gal jau yra per, vyresnio amžiaus ir jiem jaunimo iniciatyva nebetinka. Po ekonominės krizės ypatingai matėme, kokia situacija buvo ir iš tikrųjų galbūt jie niekuomet neturėjo galimybės gauti darbą, kuris būtų tinkamas pagal jų kvalifikaciją, niekuomet neturėjo galimybės turėti stabilų darbą. Tai ką galėtumėm padaryti dėl tų žmonių? kad nebūtų tokių tų skardžių, nuo kurių žmonės tarsi nukrenta ir viskas ir nebėra jokios pagalbos toliau. Manau, kad tai yra itin svarbu, kai kalbame, pavyzdžiui, apie tai, kiek yra suaugusių žmonių, 60 milijonų žmonių, kuriems dar trūksta raštingumo. Uh, įgūdžių, taip pat ir skaitmeninio raštingumo įgūdžių, kad jie galėtų uh, Mm, pasinaudoti rinkos galimybėmis ir čia tikrai yra daug sunkumų kai kuriuose valstybėse narėse. Toliau jūs minėjote visą eilę iššūkių, su kuriais susidurėme dėl klimato kaitos. Vėlgi Šiuo metu daug kalbame apie potencialą čia dėl klimato kaitos iniciatyvų, žienės ekonomikos ir tos ir ties iniciatyvų. Kaip galvojate, čia mm, kvalifikacijų pusė, kaip ar, ar pakankamai juda į, į priekį, išlaiko tą patį pagreitį kaip ir kitos rytis, būtent tos atsiveriančios galimybės dėl klimato kaitos iniciatyvų. Uh, ar galime čia užtikrinti augimą. Ir trečias dalykas dėl neligybės klausimų, kolegos tikrai jau apie tai kalbėjo. Ir čia klausimas būtų, kiek dėmesio mes skiriame būstui. O būstas tampa vis aštrėjančia problema, ypač kai kuriuose valstybėse narėse. Jeigu žmonės negali sauliaisti, sakykime taip, tvaraus būsto ar kokybiško būsto, aišku, tai turi poveikio jų sveikatai, jų įsidarbinimo galimybėms ir taip toliau. Tiek daug dalykų yra susijęs su tuo, ar realiai turi galimybę turėti ilgalaikį, kokybišką, įperkamą būstą, tai ypač įtakoja vaikų raidą. Ir todėl kelčiau klausimą, ar pakankamai dėmesio skiriame būtent šitam klausimui. Laura Agija iš FTD. Grazie, prezident. Dėkuoju, pane pirmininkė. Labą rytą komisijos nariai. Aš puikiai suprantu, kad baigėsi kadencija ir labai džiaugiuosi, kad dirbau būtent šitame komitete e, parlamento kartu su kolegomis mes e, kaip tik tai bandėme piliečiams parodyti, jog atsižvelgiame į tai, kas e, jiems atrodo svarbu. Mes e, dirbame su įvairiais komisijos nariais, bandėme strategiškai pažvelgti į įvairius aspektus, įvairias temas E, ir siekti ambicingų tikslų. Aš e, labai vertinu atliktą darbą, siekiant apsaugoti darbuotojus, užtikrinti tinkamas darbo e, sąlygas, dirbame ties direktyva dėl kancerogeninių medžiagų. Daug kuo galime didžiuotis ir atrodo, jog socialinių teisių ramstis, kuris atrodė pakankamai teorinis dalykas dabar įgyja gana konkretų pavydalą. Taip pat e, kiti pranešimai svarbus buvo nagrinėjami, pavyzdžiui, e, profesinio ir asmeninio darbo derinimo e, pasiūlymas, taip pat įvairios priemonės paramos šeimai. Visa tai prisideda prie labai svarbių tikslų siekimo, siekiant mažinti atotrukį tarp turtingesnių ir neturtingų visuomenės sluoksnių, mažinti neligybę. Ir aš labai džiaugiuosi, kad yra sprendžiamos tokios problemas kaip nedarbo ar skurdo keliamos problemos. Ir manau, kad dabar tai ypač svarbu, todėl kad dabar yra toks momentas, kuomet e, egzistuoja ekonomikos augimo perspektyvos, bet aišku matome, kad neligybė vis dar yra pakankamai didelė. Turime taip pat e, galvoti ir apie kartų kaitą, apie e, socialinę rūpybą, pensijas, apie tai, kaip užtikrinti jaunimui perspektyvas darbo rinkoje. Taip pat aš esu nusiteikusi optimistiškai. Aš e, manau, kad e, mes e, toliau eidami šituo keliu ryštingai siekdami numatytų tikslų galime pasiekti konkrečių rezultatų. Aš manau, kad mūsų komitetas jau parodė, jog jo ambicijos, e, politinė e, valia iš tikrųjų duoda rezultatų ir rodo, jog pokyčiai yra įmanomi. Na ir keletą žodžių apie Graikiją. Kartais yra sakoma, kad tai, kas įvyko Graikijoje, memorandumas, tos struktūrinės reformas, kurių e, buvo pareikalauta. E, sakoma, kad tai buvo neišvengiami dalykai. Aš manau, kad e, mūsų komitetas turi nusiųsi aišku signalą, kad Graikijos atvejais yra išimtis. Tai, kas vyko Graikijoje, neturėtų kartotis kitur. Ir jeigu kitur iškils panašių problemų, mes turime spręsti jas geriau, negu jos buvo sprendžiamas e, e, Graikijoje. Taip turime daryti mūsų piliečių labai, mūsų sąjungos e, labai. Ir aš manau, kad tokie pat tikslai, kokiu buvo siekiama Graikijos atveju, gali būti pasiekti taikant tinkamesnius metodus. Dėkuoju. Ačiū. Nematau ENF atstovų šiandien, ne. Tai reiškia, kad tada suteiksiu žodį ponė Moranšartie. Finimo, madame la prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju komisijos nariai taip pat e, už e, pranešimą. Manau, kad visi palankiai e, komentuoja jūsų atliekamą darbą. Iš tikrųjų, mes didžiuojamės, kad dirbame šiame komitete ir esame dėkingi už jūsų atliktą darbą. Nuo to laiko, kai aš dirbau Europos parlamente, e, buvo juntama, kad Jempl komitetą žiūrima tarsi iš aukšto, tarsi jis nėra tokio pat ligmens kaip kiti komitetai. Tačiau mes e, susitelkėme, dėjome daug pastangų, siekėme gyvendinti savo uh, mintis ir mums pavyko patraukti daugumą parlamento narių į savo pusę, o tai visiškai nebuvo iš anksto užtikrintas, garantuotas dalykas. Socialinės Europos rytyje jūs buvote tikra varomoji jėga, jūsų dėka mes padarėme labai esminės pažangos svarbiose srityse ir kartu mes galėjome užtikrinti pažangą, įtvirtinti socialinės Europos idėją ir e, užtikrinti, kad ta idėja būtų primtina daugeliu parlamento e, narių. Dėkoju Jums už tą pažangą, turime dėti pastangas ir toliau, ir toliau eiti tuo pačiu e, keliu, tą pačią kryptimį. Kitas e, aspektas, kuris buvo paliestas kolegės Jean Lambert, tai yra e, ateities klausimas, kompetencijų aspektas. Jūs e, minėjote įvairius e, rodiklius, sakėte, kaip e, užimtumo srityje tie rodikliai gerėja. Turime nepamiršti, kad ateityje reikės naujos kompetencijos, naujų gebėjimų. Ir darbuotojų judumas bus labai svarbus ir tai būtent keis tuos egzistuojančius dabar modelius. Mes turime padėti įmonėms keisti kompetenciją, pritaikyti ją prie busimų poreikių. Jūs e, minėjote tą lentelę. Mes e, turime labai rimtai galvoti apie Europos visuomenės ateitį, galvoti apie tai, kaip e, turi būti užtikrinama ta kompetencija, kurios reikės ateityje ir turime tai daryti ir e, profesinėje srityje, ir už jos e, ribų ir turime galvoti apie horizontales kompetencijas, kad būtų įmanoma iš, išvengti to, kad e, nedarbas dėl ateities pokyčių dar, dar, dar didėtų. Mes turime galvoti apie ateities perspektyvas. Aš e, atsiprašau, nebegalėsiu e, būti šiame posėdėje. Aš turiu susitikti su parlamento vairuotojais ir maitinimo įstaigų darbuotojais, kurie per išpolius e, dirbo labai pasiaukojančiai. Noriu jiems padėkoti, todėl dabar turėsiu eiti susitikti su jais ir negalėsiu dalyvauti šiame posėdėje. Kaip žinote, darbo tvarkė turime dar vieną klausimą ir mums nepavyks jo apsvarstyti, jeigu kalbėsite ilgiau nei. E, ilgiau, visi pusę minutės kalbėsite ilgiau. E, Žinau, kad tai nėra paprasta, bet dabar žodžius poniai Marijai Rodrygės. Ačiū. Mano balsas skamba vidutiniškai, bet aš pabandysiu vis tiek pasakyti, ką noriu pasakyti. Save ir e, savo Draugės su kolegomis manau, kad labai svarbu tai, ko mes konkrečiai pasiekėme, užtikrindami ES socialinį matmenį. Ir žinoma, esame jums dėkingi už jūsų vaidmenį, nes e, tarp mūsų užsimesgė labai naudinga ir svarbi partnerystė tarp parlamento ir komisijos. O dabar mano klausimas. Kalbame apie Europos semestrą ir manau, kad turime nepamiršti, kas yra svarbiausia – Tai yra, kaip mes e, galėtume plėtoti tą semestrą tokiu būdu, kad tai taptų įtak, svarbia priemonė kovojant su socialinė neligybė ir kad tai taptų galimybė užtikrinti konvergenciją visoje Europoje. Manau, kad tai labai svarbu Europos semestre. Todėl mano klausimas yra štai koks. Turime uh, geriau naudoti visus Europos semestro politinius įrankius - ataskaitos apie šalis, pasiekimų lenteles, šalims skirtas rekomendacijas, ypač akcentuojant kovą su socialinė neligybė. Ir būtent iš tokio, tokio, iš tokio požiūrio investicijų vertinimas yra geras dalykas ir sva, svarbus pagrindinis aspektas. Toliau finansinių priemonių panaudojimas e, kovai su socialinė neligybė. Naujai apibrieštas socialinis fondas eina ta kryptimi, bet reikia nepamiršti ir kitų priemonių - Europos investicijų plano. Ir dar noriu pabrėžti, kad rytoj premjerai susirinkę kalbėsis, svarstys eurozonos fiskalinės galimybės. Ir tai turėtų apimti ir E, gebėjimą daryti socialinės investicijas. To turėtume reikalauti. Galiausiai klausimas apie mokesčių politikos vaidmenį. Kuo daugiau sužinome, tuo labiau suprantame, kad sprendimo dalis yra sąžininga mokesčių politika ir naujų uh, mokesčių paieškos, kad ateityje galėtume finansuoti savo sistemą. Tai Tai žvilgsnis į sekantį etapą. Ačiū. Dabar žodis poniai Agnieškai Koslovskai Rajevič. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Malonu Jūs čia matyti, komisijos narė. Noriu padėkoti už optimistišką mm, informaciją apie tai, kad padėtis Europoje gerėja. Iš tikrųjų, kai kurios šalis Europoje auga labai sparčiai, Lenkija yra viena tokių. Pas mus fiksuotas 5 procentų ekonomikos augimas šiais metais ir tikimės 4 pro, iki 4 procentų augimo kitais metais. Tai tikrai aukšti skaičiai. Vis dėlto nežiūrinti tai, aš sutinku, kad svarbu ne augimo dydis ar tempas, bet taip pat, kad tas augimas būtų subalansuotas ir tvarus ir kad jis prisidėtų Mm, konkrečiai gerinant žmonių gyvenimo kokybę. Yra madingų idėjų apie plėtotę be augimo ir jos aktualios ir čia, kai kalbame apie piliečių gyvenimo kokybę. Norėčiau pasiklausti jūsų komisijos narę, kodėl lyčių aspektas taip menkai apžvelgtas ataskaitoje. Jeigu kalbame apie užimtumo lygio didinimą, žinome, kad, net, kad yra menkai atstovaujamos grupės darbo rinkoje, kurių augimo potencialas yra didžiulis ir, ir jos daugiausia galėtų įnešti į augimą. Ir tai didžia dalimi yra moteris. Uh, didžia dalimi išsilavinusios moteris, žmonės turintys kvalifikaciją reikalingą, kurios galėtų įnešti indėlį į darbo rinką. E, jūsų pasisakymė nedaug buvo ir apie deficitos sritis, pavyzdžiui, transporto arba informacijos ryšių technologijų. Yra sektorių, kurio, kur, kurie išgyvena darbo jėgos stygių Yra sektorių, kur šimtų tūkstančių darbuotojų trūksta, nes jų jie neranda. Ir noriu paklausyti, galbūt per teisę tą migraciją arba bandant pasamdyti e, menkiau atstovaujamas darbo grupės, pavyzdžiui, moteris, kurios galima būtų pritraukti informaciją technologiją, technologijas, ar ketinate gyvendinti tokią politiką, kad taip nutiktų. Galiausiai noriu, turiu klausimą apie švietimą ir judumą, nes jeigu kalbame apie darbo jėgos stygių ir nedarbą, kita vertus, e, situacija abiem atvejais pasiskirščiusi netolygiai. Manau, kad reikia priemonių, kad galėtume užpildyti šią spragą darbo rinkoje. Ačiū toliau žodis poniai Ribeiro. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Europa yra labiau socialiai orientuota ir mes visi Ample komitete džiaugiamės tuo, kas nutiko, ką pavyko pasiekti. Manau, kad visi įnešėme savo akmenėlį į šį darbą. E, Europos semestro klausimo ir surengusi pranešimą ir galbūt prisiminate, kad e, įvyko labai įdomi diskusija dėl e, kriterijų panaudojimo Europos semestre ir šiandien tai jau daroma. Taip pat kalbėjome apie tai, kad reikia imtis priemonių, kad spręstume e, ekonominį socialinio disbalanso padėtį ir iš tikrųjų vis, viso, visko to rima, imamės. Ir kai kalbame apie makroekonominį makro ekonominį ir socialinį disbalansą, kalbame apie būtinybę valstybėms narėms imtis konkrečių priemonių, kad galėtų tą, pasiekti tą balansą. Ir tai viena iš neišspręstų užduočių, kurios mūsų dar laukia ateityje. Ir kalbant apie makroekonominę situaciją, makroekonominiai kriterijai turi gebėti atskleisti, kokie, koks egzistuoja požiūris į socialinę situaciją, kitaip sakant, ko, ko, kokie, kokie yra pajėgumai tą e, situaciją keisti. Toliau socialinė apsauga, socialinės apsaugos sistemos. E, E, labai svarbu, kaip suvokiamas Europos semestras. Europos semestras negali būti suvokiamas kaip kažkokia tai bausmė, kaip sankcijos. Tai turi būti socialinės plėtotės šaltinis ir kad tas, tas vystimas įsivyktų, reikia žvelgti ir regionus. Ir kai kuriuose valstybėse narėse <clears throat> konkurencingumas nevienodas. Kai kurios šalis vykdo tokią politiką, kur, kuriuose yra daug regionų su e, didelė Mm, administracinę autonomiją, jie taip pat turi tiesiogiškiau dalyvauti e, Europos semestro procesuose. O kalbant apie labai tokius regionus, pavyzdžiui, Azorų salas, kuris yra, turi didelę autonomiją, jis tai turėtų atsispindėti Europos semestre kitaip. Tai pamastymai ateičiai. Manau, kad reiktų pat siekti gyvendinti 349 ES veikimo sutarties straipsnį, kur kalbama konkrečiai ypa, apie ypač atokius regionus ir suteikti tiems regionams galimybę autonomiškai įsitraukti į Europos semestrą ir galbūt tai būtų pagrindas e, ir galimybė tiems regionams kitaip dėlioti. Pone Blinkevičiūtė. Pirmininkė, ir pirmiausia, ačiū Marita Ulskvok už jūsų visų metų pirmininkavimą. Jūs puikiai pirmininkavote, šiandien paskutinis posėdis, dėkui labai. O, e, dabar, ponė komisarė, tikrai Jums labai dėkoju. Ir dėkoju pirmiausia todėl, kad mes šios kadencijos metu pagaliau iš tikrųjų suvokėm, kad socialinė Europa mūsų europiečiam žmonėm yra tiesiog būtina. Ačiū už tą socialinių teisų ramsti. Bet dabar labai svarbu, kaip jūs ir sakėt, kad jis būtų įgyvendintas konkrečiomis priemonėmis. Ir aš turiu du konkrečius klausimus. Iš tikrųjų, mūsų ES dar gal kokia 18 milijonų vaikų gyvena ties skurdo riba. Ir mes čia Europos parlamente, svarstydami e, savo siūlymus, savo poziciją politinę dėl naujos finansinės perspektyvos, mes balsavom už tai, kad atsirastų, na, e, kad atsirastų naujas dalykas, tai Europinė vaikų garantija. Ir kad Europiniai vaikų garantijai būtų numatytos lėšos iš mūsų struktūrinių fondų, iš europinių fondų. 5,9 milijardo mūsų buvo tokia pozicija. Labai noriu paklausti, ar jūs kaip komisarė ir kaip komisija remsite Europinę vaikų garantiją, kovojant su skurdu, su vaikų skurdu, nes jūs pabrėžėt ir sakydama dabar, kad ypatingai bloga padėtis, pavyzdžiui, yra vaikų su negale. Ir ne tik visų vaikų ES. Ir antras dalykas, antras dalykas, iš tikrųjų labai didelė problema yra atlyginimų skirtumai tarp vyrų ir moterų. Jūs E, komisarė pateikė tam tikrus siūlymus, kaip kovoti su tais atlyginimų skirtumais. Tačiau ar jaučiate, kad situacija kažkiek keičiasi valstybėse narėse? Ar yra tas poveikis, ar mažėja tas atotrukis, kuris yra dabar be ne 16 procentų? o po togi moterų pensijos 40 procentų mažesnės. Tai ką čia turim padaryti? Ačiū labai. Mm. Thank you, Madam Lope Fontanier. The floor is yours. Muchas gracias, señora presidenta. Pone Fontanė Lopes, ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai, nes kolegos jau beveik visi pasakė tai, ką norėjau, ką norėjau aš pasakyti. Noriu padėkoti komisijos nariai ir jau esu čia antrą kadenciją ir noriu pasidžiaugti tuo, kad buvo teigiamų pokyčių socialinės politikos srityje ir bent jau šioje kadencijoje. Ir noriu pasakyti, kad jūs kaip komisijos narė tikrai suvaidinote svarbu gerą vaidmenį šiuose klausimuose. Buvo įgyvendinamos struktūrinės reformos ir jos padėjo prisidėti prie e, socialinių sąlygų gerinimo. Tai nebejotina, bet iš tikrųjų mūsų laukia dar nemažai darbo Ir kaip sakė kiti kolegos, dar lieka nemažai e, darbų jaunimo nedarbę. Dėl socialinės atskirties aš sutinku, kad reikia ypač akcentuoti vaikų skurdą. Tai ir dėl naujos finansinės programos mes susitarėme, kad reikalingas planas e, šiais, šiam klausimui, tačiau mane neramina tai, kad kalbant apie augimą, jis yra šiek tiek lėtėjantis, ir, kad jis sulėtės ir ekonominė padėtis atinančiais metais e, pablogės. Tai reikštų, kad pablogėtų ir socialinės politikos e, įgyvendinimas. Todėl noriu užduoti štai kokį klausimą. E, ar semestre, Europos semestre suteiksime daugiau lankstumo valstybėms narėms? ne, neturime pamiršti socialinių aspektų ir e, negalime manyti, kad, kad kiti dalykai yra svarbesni. Turime dirbti visi drauge, kad, kad socialinės temos išliktų svarbios ateityje. Ačiū. Taip pat noriu pasveikinti komiteto pirmininkę ir tikrai sutinku, kad jie tikrai puikiai padirbėjo per tuos keturis metus. Ačiū. Thank you. Uh, then I'll give the floor to. Uh... Ačiū, Tomas Mann, prašom. Äh, es ist ja nicht so üblich. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Nedažnai. Pasitaiko, jog parlamento nariai sveikina komisijos narius. Tuo tarpu šiandien girdime jums labai daug e, pagirų. Uh, Jūs e, iš tikrųjų esate labai veiksminga ir e, kūrybinga komisijos narė. Ir mes tai sakome ne iš mandagumo, o todėl, kad iš tikrųjų jūsų darbo rezultatai yra puikus. Mes e, minėjome tokias rytis kaip jaunimo užimtumo garantija. Tai yra iš tikrųjų tokios rytis, kurios teikia labai didelę papildomą vertę. Turime dar galvoti, ką daryti su ilgalaikės e, bedarbės ir kaip gerinti jų e, padėtį. Europos e, socialinis fondas galbūt turėtų užtikrinti pakankamai lėšų uh, E, šiai sričiai. Aš esu e, šešėlinis pranešėjas Erasmus Plus klausimu. Aš manau, kad Erasmus Plus taip pat yra labai svarbus aspektas Europai. Ir e, mes turime užtikrinti, kad uh, studijos ir profesinis e, mokymas e, būtų mūsų tikrasis e, prioritetas ir turime čia siekti taip pat tolesnės pažangos. Kągi, linkiu tau, Marijana, kuo geriausios kloties, girdėjai, kiek daug teigiamų įvertinimų tavo darbo buvo išsakyta. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš papildysiu kolegas, tačiau e, kaip ir kolegos noriu savo raštu pasveikinti jūs. Tačiau, kai sveikinu jūs, tai jūs sveikinu e, ne tik jūs asmeniškai, bet ir Europos komisiją bei jos pirmininką Junkerį, todėl kad e, Europos komisija kadencijos antrojoje pusėje suprato, jog reikia siekti keisti Europos komisijos įvaizdį ir kad jis turi būti gerinamas palyginus su prieš tai dirbusiomis mm, Europos komisijomis. Komisijoje dirbančios komisarės moteris, jūs, ponė Vestager, kaip tik tai e, ir pasiekė, kad tas įvaizdis gerėtų ir kad būtų nusiųstas politinis labai svarbus signalas. Mm. Aišku, mes turime piliečiams rodyti, įtikinti piliečius, kad socialinė Europa daro pažangą. Tuo tarpu, kaip prancūzas pastarosiomis savaitėmis, aš konstatuoju, jog mums labai sunku įrodyti piliečiams, kad socialinė Europa žengia į priekį, turint omenyje, kas dabar vyksta Prancūzijoje. Todėl e, aš e, tikiuosi, kad e, tokie klausimai kaip socialinių sistemų harmonizavimas ir kiti svarbus socialiniam sektoriui klausimai bus nagrinėjami toliau ir užbaigti laiku, todėl kad tai labai svarbu piliečiams ir rinkėjams, galvojant apie busimuosius rinkimus, mes turime parodyti savo darbo e, rezultatus. Jo labiau, kad e, nacionalinės vyriausybės dažnai mums nepadeda, o atvirkščiai. Tad mes turime parodyti, kad socialinė Europa daro pažangą. Kitas e, aspektas, e, reaguoju į tai, ką sakė kolegos ir noriu kai ką pasiūlyti jums. Šiandien pati didžiausia grėsmė socialiniam sektoriui yra ne ta, kad Prancūzija, pavyzdžiui, išleis e, daugiau negu buvo numačiusi anksčiau, kad jos išlaidos padidės. Europos komisija tikrins naująjį Prancūzijos biudžetą ir jeigu bus viršyti 3 procentai, tai dėl to nebūtinai kils krizė, todėl kad e, tai, e, ta, tas rodiklis turi būti viršėjamas du metus iš eilės. Jeigu deficitas bus didesnis nei 3,5 procentai dviejus metus iš eilės, tada gali būti e, krizė. Tad aš manau, kad pagrindinė problema dabar yra populizmo kilimas mūsų valstybėse narėse. O populizmas kyla dėl to, kad visur yra grįžtama prie protekcionizmo. Aš e, apibendrinamas noriu tik tai labai trumpai pasakyti, kad e, e, visi tyrimai rodo, jog, pavyzdžiui, Brexito atveju žmonės nesijaučia saugus socialiniu požiūriu ir todėl kyla visos tos problemos, ne, nes ne biudžeto problemos čia yra pagrindinės problemos. Jūs žinote, kad jūs tokiu būdu pavogėte minutės iš kitos, kito darbo tvarkės klausimo, kuris irgi labai svarbus. Dėkuoju. Aš, kaip ir mano kolegos, norėčiau padėkoti Marijanai už atliekamą darbą socialiniais klausimais. Manau, kad nebuvo paprasta ją įdirbti, todėl kad kai kurie komisijos nariai žiūri šiek tiek kitaip į e, Europos e, semestro socialinius rodiklius. Kaip jūs sakėte, ponė komisarė, ekonomikos augimas yra dar ne viskas, Europoje yra labai daug neligybės ir tai susiję su valstybių narių e, padėčių skirtumais, ypač ES pakraščiuose gyvenančių valstybių. Net ir valstybių viduje neligybė taip pat egzistuoja. Taip pat e, vertinant atskirų sektorių padėtį, mes matome, kad ekonomika auga ne visur vienodai. Todėl mes e, turime į tai taip pat atsižvelgti, turime e, vertinti įvairius sektorius būtent per tokią prizmę, matyti, kokie sektoriai turi būti konkurencingesni, kurie sektoriai mums svarbiausi socialiniu požiūriu ir kaip užtikrinti, kad e, būtų mažiau neligybių tiek pajamų požiūrių, tiek kitais požiūriais. Ir turime diskutuoti tais klausimais. Jūs sakėte, kad e, užimtumo didinimas yra svarbus dalykas, tačiau darbo vietų kokybės užtikrinimas yra niekiek nemažiau e, svarbus dalykas. Ir turime siekti, kad neužtikrintų darbo vietų vietų skaičius nebūtinai labai drastiškai didėtų, todėl kad tas neužtikrintumas taip pat e, skurdina žmonės. Junkerio planas, e, kuris e, buvo skirtas investicijoms, tai čia taip pat turime galvoti apie tai, kaip padėti patiems pažeidžiamiausiams, ne tik tai stipriesiems. Man taip pat atrodo svarbu užtikrinti nuoseklę politiką. Ir e, aš čia galvoju apie socialinės politikos e, semestrą. Pavyzdžiui, vertinant Prancūzijos padėtį, kas sako Europos komisija apie Prancūzijos padėtį ir rodiklius. Komisija džiaugiasi, kad įmonėse dabar yra daugiau lankstumo ir supaprastinimo, todėl kad atleidimo iš darbo procedūros yra supaprastinimas. Tuo džiaugiamasi. Taip pat džiaugiamasi, kad yra daroma pažanga, nes įmonėms mažinami mokesčiai. Tai yra du dalykai, dėl kurių kaip tik tai dabar ir kyla tas e, geltonųjų liemenių judėjimas, nes darbuotojai kaip tik tai ir nesutinka su tuo, kad kapitalui mokesčiai yra mažinami, o darbuotojams mokesčiai yra didinami. Jeigu apmokestinami labiau darbuotojai, o ne įmonės, tai, e, man atrodo, kaip tik tai ir yra toks dalykas, kuris prieštarauja tam, ką mes norime užtikrinti ES ir reformos, kurias norime gyvendinti. Pone Harkin. Ačiū, aš kalbėsiu trumpai.

dėl metinės augimo žvalgos aš jau kalbėjau, bet aš noriu tikrai pasveikinti komisijos narę, labai su jos atliktų darbų, jau tris kadencijas dirbu šiame parlamente ir turiu pasakyti, kad per antrą kadenciją, pavyzdžiui, visiškai nebuvo jokios prasmingos socialinės politikos pasiekimų. Tuomet mes rengėme Lisabonos sutartį, Airijoje daug dirbome dėl referendumo. Aš pas prisimenu primenu, kad aš žadėjau airijos žmonėms, kad devintas straipsnis tikrai duos apčiopimų rezultatą. Praeitą kadenciją vos sugebėjome kažkokių nuorodų padaryti parlamento rezoliucijoje į devintą straipsnį. Taigi tikrai jūs ir visa komisija, jūs um, e, e, es socialinę politiką, um, politikai suteikia tikrą kūną, uh, ne vien tik greučius. Ir tikrai noriu pasakyti, kad jūs labai ir prasmingai prasmingų pasiūlymų pateikėt ir jie iš tikrųjų pakeis Europos piliečių gyvenimus į gerą. Ir manau, komisarė, būtent dėl to visi čia ir esame, aš taip įtariu. Tai labai dėkoju. Jums labai dėkoju mūsų pirmininkiai už tai, kad ji puikiai pirmininkauja mūsų komiteto posėdžiams ir kad tikrai leidžia visiems nariams prasmingai prisidėti prie bendro darbo. To... Ačiū, aš atsiprašau, kad kartais turiu nutraukti ir tikrai prasmingus pasisakymus, nes dėja, tvarkaraštis labai įtemptas, bet stengiamės viską glau, kaip galima glaušiau sutraukti, nežinau, gal teks ir jums į dešimt gal kokią minučių sutilpti. Prašom, komisijos nariai žodis. Well, dear, uh, may I say, dear colleagues? Uh, ar, ar galiu pasakyti, mėly kolegos? Tikiuosi. Aš uh, vis prisimenu, kaip uh, jaučiuosi kaip parlamentarė. Aišku, aš esu komisijos narė, bet manau, kad tikrai uh, puiku yra pasimokyti iš parlamento darbo metodų, kaip visos frakcijos dirba iš vien ir su džiaugsmu prisimenu senus laikus ir visuomet mm, prašiau savo partijos namuose, palikit mane Europos parlamente, nenoriu eiti į komisiją, iš tikrųjų taip prasminga ir džiugu dirbti čia. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs esate patenkinti mūsų komisijos darbu. Žanklot Junkeris, mūsų pirmininkas, labai remia vertiname mūsų darbus, jeigu skaitėt mano misijos pareiškimą, e, tai buvo, sakykime, taip, autobusas prikimštas pasiūlymų. Kodėl mums pavyko kažko pasiekti? Tai būtent ir jūsų dėka, nes visuomet e, šiuos jau beveik ketverius su pusę metų dirbome visi iš vien konstruktyviai, iš kurios frakcijos jūs bebūtumėt, visuomet linijos buvo puikios, mes visuomet kalbėjomės, rengėmės e, trišalio dialogo susitikimams ir aš manau, kad tą pačią dvasę galėsime tęsti tą darbą ir, ir toliau, nes dar lieka kai kurių darbų, kurie kybo ore, o laikas labai jau spaudžia, nedaug liko laiko iš tikrųjų, um, e, profesinio ribinio gyvenimo derimas ir taip toliau. Aš galiu perėti peržvelgs visą katalogą, bet manau, kad dirbdami iš vien ir toliau mes pasieksime puikių rezultatų. Aišku, nereikia to nei priminti, tikrai dėkoju už jūsų puikų darbą. Mes galime, aišku, parengti pasiūlymus, tačiau jeigu nėra tinkamo, tinkamos reakcijos ir jeigu nėra ir jūsų pakeitimų, kurie dar patobulina mūsų pasiūlymus, tai tikrai niekur nepasiekime. Aš labai dėkoju MPL komiteto e, pirmininkiai, e, visam komitetui už tai, kaip tikrai puikiai dirbome. Bet dabar grįžtame prie mūsų darbo dėl jaunimo nedarbo iniciatyvos, kaip sustiprinti e, pasisavinimą ir rezultatus pagerinti. Taip, iš tikrųjų, nedarbas yra vis dar labai didelis, 6,7, 6,9 procento bedarbių jaunuolių. Turime tris valstybės, kur net 30 procentų viršyje jaunimo nedarbas. Tai iš tikrųjų per naują daugiametį finansinę programą turėsime daug daugiau padaryti. Yra jaunimo fondas plus, yra 101 milijardas eurų valstybėms narėms iš daugiametės finansinės programos naujos. 2019 metais tos valstybės, kurios Ehm, galės, kurios viršis e, e, ribą, gal, bus raginamas 10 procentų Europos socialinio fondo panaudoti jaunimo nedarbo iniciatyvams. Ir mes iš tikrųjų galvojame, kad turi, e, turi būti bendarbiavimas, turi tarnybos mokytis vienos iš kitų. Tokiu būdu pasieksime rezultatų. Turim pritaikyti aktyvę darbo rinkos politiką. Turime turėti tokias įdarbinimo tarnybas, kurios galėtų pritaikyti ir kiekvienai šaliai skirtas konkrečias rekomendacijas ir visas tas priemonės galėtų pasitelkti ir įgyveninti, kad pagerėtų situacija šioje labai svarbioje srityje. Ir aišku, nepamirškime užimtumo komitete, kadangi dirbame, mums reikia ir tinkamos makroekonominės politikos, geros aplinkos verslui klestėti, sukurti darbo vietas, nes kuo daugiau turėsime darbo vietų, tuo daugiau žmonių turės darbą. Toliau ramstis ir ką padaryti, kad, kad tai būtų mm, svarbu socialinės politikos rytyje. Mes turime 20 principų ramščio ir iš dalies ir su socialiniu rezultatų lentelė mes taip pat dirbame turime ir bendras ataskaitas, turime kiekvienai šaliai skirtas ataskaitas ir mes žiūrime, kokios yra bendros užimtumo ataskaitos, dirbame su valstybėmis narėmis, su jų institucijomis, su socialiniais partneriais, diskutuojame ir toliau. Ir žinote, yra penkios pagrindinės rekomendacijos. Aš manau, kad mes mes tikrai turėjome daug kovoti, labai dėkoju už jūsų palaikymą, mes turėjome daug kovoti, kad turėtumėm tą ramstį, bet aš manau, kad. Ir manau, kad tai tikrai labai daug duos. Ir kita, toliau su kita daugiametė finansinė programa, aišku, reikia pasakyti, kad pinigai visuomet yra labai svarbu. Aš manau, turėsime glaudesnį ryšį tarp semestro ir struktūrinių fondų panaudojimo. Valstybėms narėms tai nepatinka, turėjome tai suformuoluoti, taip sakykime, draugiškai, maloniai, visuomet, aišku, stengiamės tai padaryti, bet um, mes turime žiūrėti, kokie yra rezultatai valstybėse per semestrą, per socialinių rezultatų lenteles. Ir tada tos išvados padės komisijai dirbti, dėrėti su valstybėmis narėmis. Ir manau, kad čia turime palaikyti glaudų dialogą ir daug daugiau pasiekti socialinėme fronte. Taip. Ne tik socialiniai dalykai yra svarbus, ir fiskaliniai dalykai yra svarbus. Ir kai žiūrime į fiskalinę situaciją, biudžeto situaciją, visos valstybės yra žemiau 3 procentų, tai yra gerai. Aišku, tai yra visiškai kitokia situacija nei e, mūsų kadencijos pradžia, tačiau kai kurioms valstybėms narėms dar reikės nueiti pakankamai netrumpą kelią. Mes analizavome biudžeto planus jau e, preliminarius, e, nusintėme pastabas valstybėms narėms, toliau tęsiasi diskusijos ir dabar renksime konkrečioms valstybėms mūsų ataskaitas ir rekomendacijas konkrečiai skirtas kiekvienai valstybė narė atskirai. Dabar aš individualių pasiūlymų gal nekomentuosiu, kurie yra pateikti konkrečiose keliose valstybės narėse. Mes įvertinsim visą visumą ir po to jau pagal savo tvarkarštį tinkamų momentų pakomentuosime konkrečiau. dėl jaunimo užimtumo. Aišku, reikia nepamiršti įgūdžių, kvalifikacijų. Daugelis iš jūsų apie tai kalbėjote. Neatsitiktinai tai yra principas numeris e, vienas mūsų dokumentuose. Galimybės, lygios galimybės darbo rinkoje, bet taip pat ir švietime, profesinėme mokyme, visą gyvenimą trunkančiame mokyme. Tikrai reikia geriau įvertinti profesinį mokymą, lavinimą ir paraginti jaunimą pažvelgti į tokio tipo švietimą, suteikti jiems daugiau galimybės, taip pat ir per Erasmus Pro programą, kad, vis, kad tikrai dabar jaunimas ir iš tos ryties turėtų tokias pačias galimybės kaip ir universitetų studentai. Manau, kad tai rodo pagarbą žmonėms, kurie pasirenka ir tokią karjerą. Mums reikia daugiau tokių žmonių ir jiems reikia mūsų pagarbos. Aš manau, kad e, tai teisingas žingsnis, aš labai džiaugiuosi, kad visi jį palaikė. kas dar. Toliau neligybė. Mano Biblija 2018 socialinių rezultatų lentelė, raginu visus pasiskaityti, pasiskaityti raginu visas jūsų vyriausybės pasigilinti, kokios čia problemos, ką mes išteiškiname, kokia yra neligybė situacija. Mes 20 palyginame su 18 kaip čia mes vadiname, 20 procentų pajamų lygio turtingiausių, kurie geriausiai gyvena, lyginame ir matome, kad yra nedidelis pagerėjimas neligybės srityje. Prieš porą metų buvo 5,2, dabar 5,1. Labai labai nedidelis pagerėjimas. Tai reiškia, kad dar nepasiekėme iki krizinio lygio. 0,4 procento buvo e, skirtumas, e, yra skirtumas, tai yra labai didelis. Tai tikrai reiškia, kad turime daug dar padirbėti, kad pasiektumėm bent iki krizinį lygį. Dažnai, aišku, tie dalykai visi yra valstybių narių rankose. Mes negalim pasakyti, kad priimsim įstatymą, išspręsim visas problemas, bet e, mes nuolat tai primename ir per semestrą, ir tikrai akcentuojame, ir rekomendacijose tai yra tai tiek mes galime kol kas padaryti tik. Bet tikrai dėmesys yra skiriamas ir vakar puikios diskusijos vyko plenarnėje sesijoje dėl kovos su klimato kaita ir dėl atsiveriančių galimybių piliečiams, darbuotojams. Aš manau, kad jeigu tuos dalykus turėtumėm du galvoje, ką mes galime padaryti, kovodami su klimato kaita, kokias priemonės mes turėtumėm pritaikyti ir ta kita pusė yra ta, ta neligybė. Uh, Jeigu tuos abu dalykus apjungėme, tai aš manau, žengėme gerų kelių. Taigi diskusijos buvo tikrai svarbios. Viena iš frakcijų parlamento jų paprašė. Dabar ką padaryti su žmonėmis, kurie per seni? Uh, Ir iš tikrųjų, kurių darbai e, netitinka jų kvalifikacijų, jų įgūdžių, kur darbo rinka nieko met gal nepasiūlė jam nieko tokio gero, neturėjo gal stabilių darbų ir taip toliau, e, nežiūrint visus darbo rinkos fragmentacijos ir taip toliau. Tai, tai yra problema, mes kalbėjome su valstybėmis narėmis ir tai kalbame nuolat. Tai iš tikrųjų, įgūdžių ta problema yra didžiulė, visuomet reikia siekti aukštesnės kvalifikacijos ir čia rekomendacijos ne kažkoks tik tai popierius mes pas, e, pristatėme tą rekomendaciją, atrodė tarsi tai yra tikrai labai švelnaus poveikio priemonė, tačiau mes mm, e, visuomet prašome, kad valstybės narės atsiųstų savo strategiją, savo planus ir savo rezultatus po pusantrų metų e, jau. Ir dabar mes vertiname planus, tos dokumentus, kuriuos mes gavome iš valstybių narių. Uh, dėl e, galimybių gerinti kvalifikaciją, dėl mūsų įgūdžių, kvalifikacijos didinimo darbo atvarkės. Tai iš tikrųjų tai skatina valstybės narės kažką daryti, ne vien tik tai kažkokius įpareigojimus išdėstyti, bet taip pat ir tikrai kažką padaryti ir parodyti vienos kitom, kad tikrai jos kažko pasiekė. Aš manau, kad tai leis mums pagerinti situaciją. Vaiko garantija E, vaikų skurdas, man atrodo, yra baisiausias dalykas, bet ką mes galime daugiau padaryti, mes, kaip mes galėtumėm pasiremdami strategiją kažką daugiau padaryti, kad mūsų jauniausių jų situacija būtų pagerėta, kad, jų, kad, kad po to per visą jų gyvenimą būtų jiems lengviau. Vaikų skurdas tai reiškia, kad jų tėvai yra e, skurdė Ir mes ne visuomet gal kalbame apie vaikų skurdą, bet mes siekiame, kad e, tėvų situacija būtų geresnė, kvalifikacija, kad būtų geresnė, kad būtų visos paslaugos garantuotos jiems, e, ypač vienišiems e, tėvams, kuriems reikia įperkamų vaiko priežaros paslaugų, kitaip jie negalės jomis pasinaudoti ir taip toliau. Tai yra akcentuojama nuolat mūsų rekomendacijose kiekvienai valstybei konkrečiai, mūsų, mūsų analizėse mes taip pat turime ir tą pilotinį projektą pagal parlamento iniciatyvą mes panalizuosime artimiausią ateityje, ko galima pasimokyti. Toliau dėl būsto visiškai sutinku su jumis, tikrai reikia dar daug, daug padirbėti šioje srityje. Čia nacionalinis, regioninis, vietos ligmuo, aišku, daugiausia, ką gali padaryti, mes nelabai ką galime, bet savo e, ir semestro e, analizėje dėl viso burbulo, dėl visų pernelik aukštų e, kainų, dėl paskolų ir taip toliau. Ir, ir, ir, ir per semestrą mes taip taip pat ir savo konkrečiose valstybių analizėse taip pat mes aiškiai sakome, kad ypač kokia yra situacija tų, kurie neturi kažkokio, neturi namų, neturi net kažkokio prieglopšio, kur prisiglausti. Bet nedaug ką mes galime padaryti, bet mes žiūrime, kaip iš Europos pusės, ką mes galėtumėm, kaip pastumėti galėtumėm valstybės narės, kad jos kažką padarytų toje srityje. Uh Laura Gėja išėjo, tai tikriausiai nereikia atsakyti jos klausimus. Dabar žiūriu į svarbiausius dalykus, aš suprantu, kad jūs dar turėsite ir balsuoti eiti. Taip. Turime e, ruoštis ateičiai. Taip. Ir ateitis artėja labai sparčiai, visuomet galvoju, kad į kažkur toli, bet iš tikrųjų jau visai čia pat. Uh, darbo rinkos keičiasi, e, įgūdžiai, kvalifikacijos, kurios aktualios darbo rinkai labai keičiasi irgi sparčiai ir todėl turime labai daug dirbti su įgūdžių panorama ir darbo tvarkė, taip pat ir su mūsų metmenimis, kur visus sektorius apriepiame ir sektorinių pagrindų apžvelgiame situaciją, profsąjungos darbdaviai, švietimas, universitetai, taip toliau, visą tai mes vertiname bendrai, ko reikia Um, ką turime padaryti, kad um, paskatintumėm uh, kvalifikacijos kėlimą, persikvalifikavimą, kad galėtumėm geriau parodyti žmonėms, kokių įgūdžių reikės darbo rinkoms. E, toliau dėl kompetencijų uh, įvertinimo, pripažinimo. Uh, Aišku, čia valstybės narės daug ką turi padaryti, bet tai irgi yra mm, įgūdžių darbo atvarkėje ir valstybės narės dirba tuo klausimu. Toliau dar buvo kalbama apie mokesčių politiką. Mm, kai kas iš jūsų kalbėjote apie kolegę mano Vestager. Jeigu kalbame apie socialinę politiką, tai aišku, uh, Ne vien tik tai socialinės ryties e, teisės aktus reikia paminėti, bendarbiavimą, semestrą, reikia paminėti ir kitus, e, kitas rytis. Jeigu nėra sąžiningo apmokesnimo, kaip gali pasakyti, kad gyvename sąžiningame pasaulyje, jeigu nesilaikoma konkurencijos taisyklių, negali sakyti, kad gyveni sąžiningame, teisingame pasaulyje, jeigu uh, valstybės narės diskriminuoja kažkokias tai įmonės, jeigu, sakykime, kažkokios tarptautinės korporacijos moka šimtus kartų mažiau nei e, kažkokia maža įmonė. Jeigu yra mokestinės kažkokios lengvatos, nesažiningos, tai tai yra neteisinga. Ir komisija tikrai dirba, kovoja su tokiais dalykais ir todėl teisingai paminėjote, mano kolegė Vestager ir Pierre Moskovičiai darbas taip pat yra labai svarbus, labai daug ką Mm, reikia paminėti taip pat ir įmonių e, pelno nu, mokesčio bazę ir kitus svarbius dalykus. Dėl lyčių aspekto visuomet visų prašau e, ne tik turėkite tai omenyje, bet kiek įmanoma visur tai paminėkite. Ir kai apie užimtumą kalbame, pavyzdžiui, moterų užimtumas šiek tiek išaugo, tačiau vis tiek atotrukis yra labai didelis. Kaip žinote, jūs FAM komitete dirbate su profesinio ir, ir asmeninio gyvenimo derbin, derinimu, pranešimas taip. Mes žinome, ką reikia padaryti, kad moterų situacija gerėtų. Mes tengiamės padaryti, kiek tai yra manoma, kad moteris ir vyrai pasidalytų savo darbais, e, rūpinantis šeima iš vienos pusės ir dirbant profesinėme gyvenime. Mm, iš kitos pusės, tai aš manau, tikrai profesinio asmeninio gyvenimo derinimas yra labai svarbus. Makroekonominė politika taip, taip, mums reikia to ir, ir, ir regionai, taip, sudėtingas dalykas. Aš gyvenu valstybėje narėje, kuri yra federalinė, taigi aš žinau, kad tai yra sudėtinga, bet mes turime tik tris regionus, bet jau yra sudėtinga, taip, taip, nes yra skirtumų ir, ir, ir prioritetai skirtingi, ir, ir, ir problemos, aišku, skirtingos regionų specifika skirtinga, ir, ir aišku, ir prioritetai skirtingi. Aš Galiu Jums pasakyti, kad ateityje mes irgi dirbsime su kiekvienu regionu atskirai, kalbėsimės, nes iš tikrųjų, kiek yra 200. 30 gal netgi daugiau regionų Europoje, nežinau atmintinai, bet jų yra tiek daug. Aš nežinau, kaip įmanoma su kiekvienu atskirai individualiai dirbti, bet mes stengiamės, aišku, turėti tai omenyje ir, ir per Europos semestrą dirbdami užimtumo nedarbas valstybė narėje bendras gal vieno, vienoks yra, tačiau situacija skirtingose regionuose gal labai skirtinga yra, taigi į tai reikia atsižvelgti, tai turėti omenyje, skaičiai yra surenkami, bet ne visuomet, ne visose ataskaitose jie yra matomi, atsispindi, nes iš tikrųjų, jeigu reiktų dirbti taip su visais atskirti, gerai viską apriepti, tai būtų turbūt neįmanoma visko suvaldyti. Bet tai yra svarbu, taip, turime tai omenyje. Dabar atlyginimų skirtumas. Taip, aišku, čia socialiniai partneriai labai svarbus valstybėse narėse darbas labai svarbus, bet gerai, kad socialiniai partneriai dabar kalba apie e, tikrai apie atlyginimų skirtumą, taip pat ir tarp valstybių narių e, skirtumus esamus ir matome, kad tas klausimas įgauna aktualumą. Ilgalaikis nedarbas tai būtų paskutinis mano gal minimas aspektas. E, ilgalaikis nedarbas mažėja nuo 4 iki 3,4 procentų šiais metais sumažėjo, tai yra gerai, tai yra tikrai geras sumažėjimas, bet dar daug darbo lieka, nes yra valstybių narių, kur yra 1,1 gal tik tai procentas, o kitose valstybėse narėse gal yra ir 17 procentų ilgalaikių nedarbių, taigi skirtumai yra milžiniški. Ir atrodo, kad mes jau turime eiti. Dar kartą dėkoju Jums. Iš tikrųjų, aš turiu eiti, bet Noriu paprašyti jūsų, kad padėtumėt mums drauge e, užbaigti, kas dar neužbaigta ir pasiekti gerų rezultatų. Kad nereiktų galę sakyti, aš turėjau gerą pasiūlymą ir gerą pakeitimą, arba aš komisijoje sakysiu, e, aš turėjau gerą pasiūlymą, o dabar nėra E, nieko, nežinau kaip ten sakoma, kad geras yra geresnio priešas ar atvirkščiai, bet ir toliau laik, siekime plataus užmojo tikslų, bet būkime realistai, kad galėtume per, triš, per trilogus susitarti, dar porą jų yra darbo tvarkyje, o laiko turime iki vasario vidurio laiko nebelieka. Ir noriu tai- dar kartą padėkoti Jums už Jūsų šiltus žodžius ir tokius pat šiltus žodžius noriu išsakyti Jums. Buvo malonu dirbti drauge, tęsime darbą kitais metais ir rinkiu visiems gražių kalėdų ir naujų metų. Thank you very much, Madam Tyson. Ačiū, ponė Tyson. Mums pritrūko laiko bet turime informacijos, kurią galėsime apmastyti dabar per kalėdų laikotarpį. Bet, kaip visi suprantate, yra kitas puikus įvykis, kuriame mes dalyvaujame. Sugrįžo ponas Hendel Say... Ir žodį suteiksiu jums, jam pasakyti keletą žodžių. Prašau, Tomas. Na, aš grįžau, kaip ir ką tik tai buvo pastebėta. Bet aš visada norėjau grįžti čia. Vėl esu šalia Marijos Taisen ir Maritos Ulfskok, noriu prie jų prisijungti ir užbaigti savo darbą čia, šiame komitete, šiame parlamente. Daugelis e, man linkėjote ko geriausios kloties, linkėjote pasiveikti, noriu padėkoti visiems nes laikotarpis man buvo nelengvas, bet dabar manau, kad esu, kad jau atsigaunu. Dar man prireiks laiko, kol aš atga, atsigausiu visiškai, bet manau, kad man, kad turėsiu galimybę užbaigti darbą e, galutinėme šios kadencijos etape. Ačiū. Yes, we, li we are living in a fantastic uh, era. Gyvename puikiais laikais, kuomet galima daryti fantastiškus dalykus e, ekonomikoje, politikoje ir sveikatos apsaugoje taip pat. Mano dukra specializuojasi onkologiniuose susirgymuose ir ji man sakė, kad viskas įmanoma šiandien, beveik viskas. Taigi mūsų tai tiek nestebina, bet jūs jaučiate, tikriausiai kaip šiltai visi jūs sutiko. Aš padėkoju poniai Taisin, man atrodo, kad taip. <clears throat> Tvarkaraštį matote darbo tarkę ir periname prie paskutinio mūsų darbo tarkės punkto Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras ir noriu žodį suteikti poniai Harkin, kuri netrukus sugrįž ir pristatys Europos semestrą ekonominės politikos koordinavimo, užimtumo ir socialinės politikos aspektų bei augimo 2019. Pone Harkinda, žodis jums. Mūsų netiek jau daug likę, bet mes esame pasiruošę atidžiai klausytis, ką jūs papasakotysite. Tikiuosi, kad pateiksite trumpąją versiją. Ačiū, pirmininkė. Pone Handel, malonu jūs čia matyti. Diskusija šiuo klausimu jau kaip ir įvyko šį rytą, todėl aš nesileisiu į smulkmenas įvairiais aspektais, aš tiesiog akcentuosi keletą dalykų. E, visų pirma, Pirmas dalykas - tai, kad bendra situacija yra pozityvi. Skaičiai atskleidžia, kad einame tinkamą kryptinį, tačiau kai pasigilini į skaičius, e, padeda ryškėti spragos. Ir kai kurie klausimai, kuriuos kėliau savo pranešime, kuris, e, kadangi taip jau numatyta yra trumpas, svei, lauksiu pakeitimų, kad būtų, galėtume pranešimą patobulinti, bet kai kurie klausimai, kuriuos keliu, pavyzdžiui, susidurantis su skurdo riba ir mes kalbėjome apie tai, kai, šitą kaip tobulinti semestrą, ponė Ribero berot sakė, kad nereikia kad semestras yra ne sankcijų valstybėms narėms priemonė, bet tai galimybė skatinti šalis kovoti su skurdu, pasiekti, kad kova su skurdu taptų prioritetu, kai vertiname socialinę ir ekonominę politiką. Tai vienas iš penkių gerai dirba dabar, galbūt reiktų pasiekti du iš penkių santyki Darbo vietos be garantijų, man atrodo, tai yra įdingiausias dalykas, turime reglamentuoti darbą ir užtikrinti visapusišką prieigą prie socialinės apsaugos sistemos. Labiausiai man susirūpinimą keliantis klausimas iš visų, tai tai, kad e, namų ūkių pajamos auga daug lėčiau nei BVP. Žinome, kad kalbant apie turto pasiskirstimą, jis visiškai nesubalansuotas. ES situacija nėra blogiausia, bet atotrukis čia didėja ir negalime leisti, kad tai toliau vyktų. Žinau, kad tai yra daugelis sektorių apriepiantis klausimas. Buvo minėtas būstas, bet tai labai svarbi. Ir tai, čia krizė išgyvena daugelis šalių, taip pat ir mano šalis. Turime kalbėti apie būsto prieinamumą ir jo pasiūlą. Socialinio būsto stygius komisaras sakė, kad nedaug ką galime čia nuveikti, bet kalbėjome šiandien apie socialinės investicijas. Kodėlgi nepabandžius susijęti šių dalykų demografiniai pokyčiai, e, asmeninio ir profesinio gyvenimo derinimas, pensijų tinkamumas ir tvarumas. Dar daug ką galima būtų pasakyti, bet kaip sakiau, aš nesileisiu smulkmenas turto, egzistuoja turto spraga ir yra investicijų spraga. Tai susiję su neligybės struktūra, turime ją pakeisti. Ilgalaikis nedarbas, man atrodo, reikia atskirų konkrečių priemonių. E, ir manau, kad kai kurie ES fondai būtų naudingi čia. Apie užimtumą <coughs> komisarė patikė labai neraminančių skaičių, bet turime padėti valstybėms narėms rasti sprendimus. Ir tai, kad 10 procentų socialinio fondo bus panau, privaloma, privalomai panaudota jaunimo garantija yra geras dalykas. Galiausiai asmenys su negale, parama MVI, vaikų skurdas ir pagrindinių skaitmeninių įgūdžių nebuvimas yra daugiau, bet, kaip jau sakiau, lauksiu pasiūlymų, kolegų pasiūlymų ir pakeitimų. Ačiū, ponia Harkin. Žodis šešėlėms pranešėjams. Pone Kozlovska Rajevič, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Puiku, kad ponas Hendel vėl yra čia, o kalbėdami apie pranešimą noriu padėkoti poniai Harkin už tai, kad e, taip, e, taip kruopšiai rengė šį pranešimą, viskuo domėjusi ir akcentavo pajamų, teisingumo aspektai, aš teiksiu pakeitimų ir akcentuosiu moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir kalbėsiu apie tai, kaip tai galėtų atsiliepti ekonomikai ir socialiniam teisingumui. Toliau šešėlinis darbas. Moteris, tai yra moteris dirbančios namuose, namų šeimininkės. Daugybė moterų dirba šioje nematomoje ekonomikos dalyje, jos neturi pajamų ir paskui ne, neturi e, galimybės gauti padorę pensiją. Toliau e, darbo, darbuotojų stygius, atos, at, atskirtis čia. Kitas svarbus klausimas - tai profesinis, profesinis mokymas, taip pat judumas, jei kalbame apie bazinius įgūdžius, tai labai svarbu. 20 procentų yra tokių žmonių ES neturinčių bazinių įgūdžių, yra šių gebėjimų stygius ir tai reikia susijęti su skaitmeninėmis žiniomis, nes tai yra svarbu, tai yra aktualu atsižvelgiant į šiandieninę technologijų sklaidą. Ačiū. Marija Rina išėjo. Ulrike Trebesijus taip pat išėjo. Iš GUE frakcijos nieko nėra. Jean Lambert, žodis jums. Manau, kad Marian Harkin pranešimas suteikia puikų pagrindą pasigilinti kai kurias temas. Kažk aš kalbėdama susitikime su komisijos narė jau kai ką paminėjau, mes tikrai sieksime akcentuoti kai kuriuos aspektus susijusius su būstu. Taip pat noriu pasakyti kai ką savo vardu, prisiminti komisijos pasiūlymą dėl geros valdysenos. E, ypač paminėti, kad yra žmonių, kurie nežino, kad, į ką jie turi teisės ir ko jie turi reikalauti. Aplinkosauga, klimato aspektai. Taigi, tai puikus klausimai, kurie mūsų laukia po kalėdų. Pirminkė, ačiū, ar ką nors pamiršau. Norite ką nors pridurti, ponia Harkin, prieš užbaigiant? dėkoti kolegoms ir palinkėti visiems gerų kalėdų. Ačiū. Pakeitimus reikia įteikti anglų kalbą, tik tai iki sausio 9 vidurdienio. Ir paskui tvirtinsime komitete e, vasario 26-27 dienomis, o plenarnėme posėdėje svarstysime kovo mėnesį. Ačiū visiems. Atsiprašau, kad turėjau taip visus skubinti. Kai kurie nariai iš jo nebesulaukia pabaigos, bet pasiekėme savo tikslą. Penkiom minutėm anksčiau baigėme posėdį ir dabar visi galime spėti plenarnio posėdžio balsavimą. Ačiū ir linkiu visiems gerų kalėdų ir naujų metų atostogų. Sėkmės!